Lydijos Joanos Geringerdė Odenberg pranešimas dėl Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros bei Europos mokėjimo įsakymo procedūros. Norėčiau žodį suteikti pranešėjai. Prašau. Ačiū. E, plečiantis tarp valstybiniai prekybai Europos Sąjungoje. E, tapo būtina sukurti e, tarp valstybinę nedidelių sumų išieškojimo procedūrą skirtą fiziniams asmenims ir MVI skirta ypač paremti verslo sektoriui. Euro, pasiūlyme dėl Europos ieškinių, dėl didelių sumų nagrinėjimo procedūros, nedidelė suma yra suma iki 2000 eurų ir pateiktas pasiūlymas e, skirtas supaprastinti e, ginčių e, procedūrą tokiuose, tokiais atvejais ir sumažinti tą bilinėjimosi laikotarpį nuo dviejų metų iki kelių mėnesių. Taip pat siūloma sumažinti kai kuriuos reikalavimus ir taip užtikrinti, kad didesnis fizinių asmenų ir verslo įmonių skaičius galės pasinaudoti šią galimybę kaip pagrindinė dėrybininkė jūri komiteto vardu džiaugiuosi tuo, kad po pusantrų metų trukusių dėrybų Latvijos pirmininkavimo pabaigoje pavyko susidėti dėl sprendimo, kuris pirmininkaujant Luksemburgui e, bus patiktas Europos parlamentui balsavimui. Manau, kad naujoji e, smulkių sumų nagrinėjimo procedūra e, ieškinių dėl smulkių sumų nagrinėjimo procedūra bus e, veiksmingesnė ir pigesnė. E, kalbame apie nedidelės sumas, dėl kurių neapsimoka kreiptis į teismą, nes dažnai e, proceso nagrinėjimas bylos nagrinėjimas teisme yra brangesnis. Pagal e, naują pasiūlymą admini, numatomos administracinės procedūros, e, kurių gyvendinimui, kurių panaudojimas nereikalauja teisininko. Yra galimybė pasitelkti, pasinaudoti videokonferencijos galimybę arba kitais nuotolinio bendravimo būdais. E, Taip pat mokesčius teismui galima sumokėti banko pavedimu arba kredito kortelė. Nebebus privaloma visų dokumentų išversti kitas kalbas, pakaks originalo ir reikės išversti tik ne, e, trumpą aprašą, bylos aprašą. Taip pat e, nagrinėjimo kaštai bus proporcingai mažesni. E, Taip pat norėčiau paminėti kai kuriuos darbo teisės aspektus. Deja, taryboje buvo pasipriešinta siūlymams šiuo klausimu dėl darbo teisės ir todėl dėrybos dėl peržiūros nuostatų ir dėl galimybės padidinti ieškinio sumas E, užsitėse. Taip pat buvo siūlymas e, numatyti galimybę bilinėtis ir dėl atlyginimo už darbą. Praėjus 16 e, mėnesių po reglamento pakeitimų patvirtinimo procedūra taps veiksminga ir kad galiausiai baigsis nu, sumažės atveju, kuomet įmonės apgaudinėja vartotojus. E, Noriu padėkoti jūri komitetui, sekretoriatui, savo padėjėjams. Norėčiau taip pat ypač padėkoti pranešėjų Daniel Budan ir Michael Shorter iš Europos komisijos, Latvijos teisingumo ministrui ir Barbarai Maken. Noriu padėkoti taip pat E, parlamente Lindai Moldovan ir Nadai Červonės. Vaščia. Labai ačiū Jums. Ačiū, kad e, tinkamai laikėtės e, Jums skirto kalbėjimo laiko. Na, dabar komisijos vardu Vera Jūrova. Prašom. Pane pirmininkė, gerbėjai parlamento nariai, kasdien piliečiai ir verslas vykdo tarp valstybinius sandorius arba užmesga civil, civilinius e, teisinius santykius ir pasinaudoja bendrąją rinką. Gali būti, kad kažkas nepasiseka, produktai gali būti brokuoti, nepat, nepateikiamas paslaugos, tuomet žmonės turi turėti galimybę e, pareikalauti atlyginti joms e, žalą. Ta nauja vieninga procedūra leidžia tai padaryti našiau. Dabartinė sistema veikia penkerius metus, mes ją įvertinome ir nustatėme, kokie yra trūkumai. Na ir dabar pats laikas tą sistemą pagerinti. Aš norėčiau padėkoti poniai Geringer de Odenberg e, pranešėjai, taip pat šešėliams pranešėjams už e, bendravimą rengiant šį pranešimą. Nebuvo lengva rasti prasmingą kompromisą taip greitai. Komisijos tikslas buvo modernizuoti mažų ieškinių procedūrą. Mes pasiūlėme išplėsti jos taikymą ieškiniams iki 10 tūkstančių eurų, daug dėmesio skiriant ypač mažų ir vidutinių įmonių poreikiams. Galtinis kompromisas numato ribą, kuri nustatyta ties 5 tūkstančiais eurų. Iki šiol buvo 2 tūkstančiai eurų. Tai aišku, yra ženklus pagerinimas. Žinau, kad kai kurie iš jūsų norėjo, kad darbuotojų ieškiniai taip pat būtų įtraukti į reglamento taikymo sritį. Nors mes sutarėme, kad grįšime prie šio klausimo ateityje, po to, kai išanalizuosime praktinius poreikius. Didžiausias komisijos prioritetas šiose darybose buvo pagerinti veiksmingą teisingumą didesniam piliečių skaičiui. E, teismo mokesčių lygis taip pat svarbus ir piliečiai neturi būti e, atgrasomi tam, kad pasinaudotų savo, nuo to, kad pasinaudotų savo teisėmis. Neproporcingi teismų mokesčiai, kurie įtraukti, e, įtraukti jo apibrieštis įtrauktas į reglamentą, yra žingsnis į, priekis, į priekį ir mes stebėsime, kaip visą tai taikoma. Apskritai, komisija pritars, rems praktinį naujo reglamento e, taikymą, skleidama informaciją ir vykdama švietėjišką veiklą. Ačiū Jums uždėmesį. Ačiū. Dabar politinių frakcijų atstovai kalbėjus ir pirmiausia EPP vardu Danielis Buda, prašom, dvi minutės jums. Ačiū pirmininkė, komisarė, ponios ir ponai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešiai už puikų bendradarbiavimą. Norėčiau padėkoti taip pat ir komisijai, visiems kolegoms, e, dalyvavimsiems rengiant šį pranešimą. Europos teisingumo, teisingumui reikia vienos teisingumo erdvės ir supaprastintų procedūrų. Piliečiams bus naudinga šį paprastesnę procedūrą, sprendžiant mažų ieškinių klausimus iki 5000 eurų. Nacionalinės sienos nebeegzistuos fiziniams e, asmenims, taip pat ir mažoms ir vidinėms įmonėms. Elektroninės mokėjimo ir komunikacijos priemonės bus veiksmingos e, šioje srityje, o tarp valstybinių e, bylų apibrieštis yra išplėsta ir apibūdinta geriau. Žyminis mokestis turi būti proporcingas ieškinio dydžiui, kad jis nebūtų per didelis. Sažiningas komercinių sustarimų vykdymas bus labiau apsaugot, apsaugotas, e, taip pat palengvinta prekyba ir šios iniciatyvos dėka sukursime vienodą žaidimo sąlygas visiems visoje šioje teisinėje erdvėje. Valstybės narės privalo įgyvendinti reglamentą ar nacionalinių valstybių lygmenių, tai taps tikrovę. Apgalėstauju, kad nepavyko išplėsti reglamento taikymos ryties ir taikyti jį darbuotojams, kad jie galėtų pasinaudotų šią supaprastintą priemonę išieškodami lėšas ar pinigus iš darbdavių, kurie atsisako sumokėti atlyginimą. Tai būtų sumažinę e, tą juodąją darbo rinką. Tačiau esu įstikinęs, kad ateityje mes rasime sprendimą ir šioje srityje. Ačiū. Multumesk. Uh, on... Ačiū, kad frakcijos vardu dabar kalbės ponė ponas Dambaskis. Ačiū, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, aš norėčiau padėkoti kolegijai Geringer už jos pranešimą ir už pasirengimą tartis dėl kompromisų. Mūsų frakcija pritarė kompromisinių pakeitimų pasiūlymus. 2012 metais buvo pradėta taikyti supaprastinta procedūra tokio pabudžio klausimus, sprendžiant ir pagal ją komisija turi parengti išsame ataskaitą apie tai, kaip procedūra turi veikti. Ir būtent dėl to ši procedūra turėtų tapti patrauklesnė. ES piliečiams. Manau, kad bendromis pastangomis mes sugebėjome pasiekti bendrojo tikslo. Ieškinių sumų padidinimas nuo 2 iki 5 tūkstančių eurų taip pat yra teigiamai vertinės dalykas, jis bus naudingas tiek piliečiams, tiek smulkiam verslui. Ačiū. Alde frakcijos vardu kalbės Tonio Marinio e, Pinto dvi minutės. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Savo frakcijos vardu norėčiau pasveikinti pranešėją, padėkoti už atliktą darbą ir noriu priminti, kad iniciatyva atnaujinti šį reglamentą kilo iš mano frakcijos Diena Volis atitinkama pasiūlymą pateikė 2011 metais, taigi 2011 taryba nustatė procedūrą susijusią su smulkiais ieškiniais, siekiant <clears throat> tarptautinius smulkiosius ieškinius, jų svarstymą supaprastinti, siekiant labiau apsaugoti vartotojus ir smulkio verslo interesus bei garantuoti galimybę pasinaudoti paprasčiau ir greičiau teismų institucijose. Šio tikslo mes neturėtume prarasti iš akių, ne, beklaidžiodami Briuselio biurokratijos brusgynose. Noriu priminti, kad siekis supaprastinti tą reglamentą priartėti prie piliečių, pretinti teisingumo sistemą prie piliečių ir susijęs su tolevesnėmis pastangomis. E, ir atitinka Aldė frakcijos e, tinkamesnės teisėkuros iniciatyvą. Ši iniciatyva naudinga vartotojams, įmonėms, teismams, konsultuojančiams organizacijoms. matėme, kad beveik pusė visų teismų sprendimų dar kol kas negirdėjo apie tokias procedūras. Dėl yra labai svarbu sumažinti sąnaudas šio proceso. Ačiū. Obrigado. Uh, on behalf uh, Jui. Ačiū. Vieningų kairiųjų vardu. Maštalka, pusantros mintės, prašau dnes jak bylo řečeno projednáváme novelu takzvaného evropského nařízení o drobných Pone komisijos narė, kolegės kolegos, reglamentas dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrų numato standartinę procedūrą pagal civilinį kodeksą, o tikslas yra tarp valstybinio masto ieškinių procedūrą supaprastinti ir užtikrinti sklandesnį jų nagrinėjimą, ypač MVI. Taip pat numatyta, numatyti tam tikrą aukščiausią e, vertę kaip taikymo sritį, 2000 eurų dabartinė riba, planuojama padidinti iki 10 tūkstančių eurų. O kompromise yra atsižvelgiama į praktinius įvairių šalių poreikius. Noriu padėkoti pranešėjui, šešėliniams pranešėjams, sekretoriatui ir pasisakau už šį pranešimą. Eh, děkuji, pane poslanec. On behalf EFDD. Ačiū. E FDD frakcijos vardu. Pane Ferreira. Honorevoli kolegai. Ačiū. Pirmininkė, kolegės, kolegos. Mažos ir vidutinės įmonės likščiau negindavo savo teisių, baimindamosios galimų teismo išlaidų, o šis teisės aktas kaip tik ir siekia užtikrinti tinkamą prieigą tiek piliečiams, tiek MVI prie panašių bylų nagrinėjimo. Jūri komitete buvo stengiamas patobulinti šias procedūras, ypač tiems, e, kas turi finansinių problemų. Deja, mes norėjome, kad 5000 eurų būtų suma. E, taip pat norėjome, kad būtų panaikinta žemutinė riba, e, tačiau tam nebuvo pritarta bijau, kad tokiu būdu prarasta galimybė ir piliečiams turėti paprastą prieigą prie šios procedūros. Dabar ponas Lebreton. Merci, madame. Dėkoju, pirmininkė. Šis tekstas e, prisidės prie tarp valstybinių bilinėjimuose, tačiau turbūt e, jisai žlugs kaip ir ankstesni dokumentai skirti lygiai tam pačiam tikslui. Europos Sąjunga nesugeba suorganizuoti e, teisingumo tarp, per, per sienas, nes galiausiai juk teisingumas yra nacionalinis reikalas. Aš e, manau, kad mes niekada nesuteikėme tos svarbos teisingumui, kurios jisai nusi, nusipelno. Ir man atrodo, kad uh, Ir man atrodo, kad reikia paklausti, ar Europos sąjunga gali sau leisti dabar taip pat skirstyti ir kurti naujas, naujus etatus, už kuriuos reikės labai daug mokėti. Dėkoju, toliau kalbės ponas Adam Seinfeld pusantros minutės. Dziękuję, pani przewodnicząca. Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu pasveikinti ponę nuomonės referentę e, atlikus puikų darbą dėl ieškinių nedalindelių sumų nagrinėjimo procedūros. E, du svarbius dalykus e, padaro šis teisės aktas. Pirmiausia, MVI bylų nagrinėjimo procedūros taps paprastesnės ir antra prieinamesnės. Be to, maksimali suma padidinama nuo 2000 eurų iki 10 tūkstančių eurų, taip pat atsižvelgiama į technologinės naujoves. Taigi, e, siekiama, kad procedūra būtų patrauklesnė, mažinant e, bylų nagrinėjimo kaštus. E, be to dinksta kelionės išlaidos ir e, šią priemonę siekiama, kad bylų nagrinėjimo priemonė taptų prieinamesnė. Tokiu būdu yra užlopoma teisinė spraga tarp valstybinių bylų ir ieškinių nagrinėjimo srityje. Kartais gyventojai tiesiog nesikreipia į teismą, todėl kad bilinėjimuose išlaidos būna labai aukštos. O dabar sukūrėme tokią procedūrą, kuris yra labai naudingas, dėje nedaugas apie jį žino. Reikėtų skleisti informaciją taip pat per MVI. Turime supažindinti žmonės ir įmonės su jų teisėmis net tuo atveju, kai e, ieškinys yra nedidelės vertės. Reikėtų, kad e, šiai e, teisėkuros iniciatyvai būtų pritarta tiek valstybės narėse, tiek institucijose. Ačiū. Dabar koferatė pusantros minutės. Grazie, Presidente. Signora Komisarė. Dėkuoju, pirmininkė. Komisarė. Šis reglamentas yra svarbus mūsų piliečiams ir MVI. Tie pokyčiai, dėl kurių turi susitarti Europos institucijos, yra svarbus, nes jie įtakos šių nuostatų taikymo sritį, apriepti. Parlamentui tai taip pat svarbu, kadangi tokiu būdu pagerės procedūra ir taps vis veiksmingesnė piliečiams ir įmonėms. Šias procedūras galima bus taikyti visoje Europos Sąjungoje. Taip pat reikia pripažinti padarytą pažangą, nepaisant iššūkių, su kuriais susidūrėme praėjusios teisėje kūros metu. Dar sėki dėkoju, kad parlamentas e, taip pat prisidėjo. Šie dalykai gal atrodo nelabai svarbus, bet jie gali padėti Europos piliečiams pajusti, kad jie yra bendro projekto dalis ir leis pagerinti jų materialiasis gyvenimo sąlygas, taip pat leis jiem plačiau vykdyti veiklą tarp valstybinių mastų. Teismų procedūros taip pat vis dažniau mm, liečia žmonės dirbančius keliose šalise. Dabar turime įgyveninti šias nuostatas, remdamėsi nuostatą, kad turime numatyti daugiau sprendimų e, keliose valstybėse dirbasiems žmonėms. Dėkoju, toliau kalbės Bent Kormer. Ačiū, ponia pirmininkė. E, mūsų frakcijos supratimas yra labai e, aiškus. Mes save laikome ES kritikais, tačiau kritikais teigiama prasme. Yra daug ką galima kritikuoti. Mes manome, jog ES turi apsiriboti tomis sritimis, kur galima sukurti pridėtinę vertę. Tačiau šiuo atveju mes džiugiai galime pasakyti, kad čia procedūra numatomi standartai, kuriais supaprastinamos bylų nagrinėjimo procedūros, kurios šiaip įprastai e, tiek fiziniams asmenims, tiek įmonėms e, buvo labai problemiškos. Tokiu būdu ES kuria pridėtinę vertę ir mes e, galime pasveikinti šią iniciatyvą, todėl kad dabar yra numatomos e, galimybės elektroniniu būdu nagrinėti ieškinius ir praktikoje numatyta procedūra yra lengvai taikoma. Aš, kaip matau, jūs plaktuku mušate, tai reiškia, kad turiu baigti. Ačiū kad baigėte. Dabar ponas Svoboda, dvi minutės. Vážená paní předsedající, vážená paní komisarė. Pone pirmininkė, komisarė, labai džiaugiuosi, kad trilogė mums pavyko susitarti dėl dokumento, dėl kurio balsuosime rytoj. Dėkoju visiems jūri komiteto kolegoms, kurie dalyvavo siekiant šio rezultato. Visų pirma, dėkoju pranešėjui. Manau, kad ieškinių dėl nedidelių sumų procedūra yra nelabai ne, ne patraukli plačiai visuomeniai, bet e, gali pasirodyti, kad ji bus jai labai naudinga, nes ji prisidės prie teigiamą požiūrį Europos Sąjungos veiklą ir jos teisėkurą. kurą piliečiai yra teisūs, tikėdamiesi teisės aktų atspindinčių dabartinę realybę, nepriklausomai nuo to, ar tai yra susijęs su procedūrų pagreitinimo, su paprastinimo, naudojant elektroninės priemonės arba e, kai kuriami, kuriamos priemonės leidžiančios e, užtikrinti teisingumą net ir ginčiuose tarp sienų, tarp valstybių atsiprašau. Man atrodo, kad būtina ir labai gerai, kad buvo praplėpta apreptis, nes 10 tūkstančių eurų kai kuriuose šalise jau nelaikoma mažos, mažos sumos reiškinys. Tai turi atsispindėti ir teisės aktuose. Šis teisės aktas numato galimybę ateityje keisti tą nustatytą 5000 eurų e, sumą ir tikiuosi, kad ateityje tikrai mes konstruktyviai aptarsime tas, tuos galimus pakeitimus, kaip ir šį kartą. Dėkuoju. Dėkuoju. Ačiū, mikrofonas veikia, dabar ponia Barzon vieną minutę. Zahvaljujem, gospođo predsjednice. Dėkuoju, pirmininkė. šio teisės akto pakeitimai mm, yra labai aktualūs vartotojams. Kai vartotojas, sakykime, įsigyja prekę internetu iš kitos valstybės narės ir pamato, kad buvo apgautas, tada tas vartotojas suvokia, kad ieškinių ir bilinėjimosi kaina būtų per didelė ir tiesiog ateityje nebesinaudos internetinė priekyba, o tai neigiamai veikia Europos ekonomiką. MVI taip neparankios anksčiau būdavo tokios procedūros, tačiau dabar situacija pasikeis, nes įsigalios naujoji sistema. Todėl aš pasisakau už šį naująjį teisės aktą. 82 procentai vartotojų beje nežino, kad gali pasinaudoti šiuo instrumentu, šią priemonę mažų sumų ieškiniuose. Man atrodo, kad ši priemonė užtikrins veiksmingą bendrąją rinką. Toliau kalbės Angelika Nibler. Labai ačiū, pana pirmininkė, gerbiama komisijos narė, kolegės, kolegos. Visi norime kad būtų sukurta veikianti ES vidaus rinka, jau keletą metų dirbame naikindami barjerus, taip pat norime, kad skaitmeninimo privalumai pasiektų ir mūsų pilietės ir piliečius bei įmonės. O tai reiškia, kad visi produktai ir paslaugos e, turėtų būti perkamos visoje ES, nesvarbu kur užsakant. E, taip pat e, turi būti užtikrinta, kad būtų apsaugotos ir vartotojų teisės. Manau, kad to tikslo siekia ir e, šis pranešimas, dėl kurio balsuosime rytoj. 25 metams praėjus nuo ES vidaus rinkos įsteigimų 2007 metais buvo patvirtintas reglamentas užtikrinantis veiksmingą uh, tarptautinio pobūdžio bylų nagrinėjimą ir ieškinių dėl nedidelių sumų visų pirma. Rytoj balsuosime dėl dokumento, kuris yra dar vienas žingsnis teisinga linkme. Privalumai yra labai aiškus, numatoma daugia kalbė procedūra, bylos nagrinėjimas gali vykti elektroniniu būdu. Taip pat labai svarbu, kad maksimali suma yra 5 tūkstančiai eurų, o ne 10 tūkstančių eurų, kaip tai numatė komisija savo siūlyme. Problema lieka ta, ir tai jau buvo minėta, kad šią procedūrą nesinaudojama labai plačiai, todėl mūsų tikslas turėtų būti kelti visuomenės samoningumą, kad ji galėtų pasinaudoti visomis vidaus e, rinkos teikiamomis galimybėmis. Dėkoju. Ačiū. Dabar panas Viktor Negresko. Viena minutė 30 sekundžių. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti um, pranešėjų šiandien pateiktą dokumentą. Pranešimas svarbus žingsnis į priekį, siekiant gerinti mažų sumų ieškinių procedūrą ES, kad būtų sukurta bendra procedūra um, mokėjimo uh, nurodymo. Dabar smulkios vidutinės įmonės ne, nenori kreiptis į, į teismą galiojant tokiai ribai, kaip dabar, kad yra 2000 eurų. Ir iš tiesų 2000 eurų sudaro 20 procentų, jeigu būtų naujoji riba, tuomet ieškinių skaičius padidėtų iki 40 procentų. Ir iš tiesų procedūra padidintų pasitikėjimą, procedūra ir padėtų pasinaudoti galimybėm teikiamo bendros rinkos. Visiškai pritariu rekomendacijai dėkti modelį modernes technologinės priemonės, internetinės sistemas, kad būtų galima pasinaudoti tokią europinę sistemą, nesvarbu ar kalbėtume apie ieškinio teikimą ar apie patį bilinėjimąsi, naujos technologijos padėtų padidinti Europos teisminių procedūrų skaidrumą ir galimybės pasinaudoti, kas tai būtų labai svarbu ir dėl ko aš remčiau šitą pranešimą, tai tai, kad sumažėtų išlaidos, kad kad būtų nemokamos konsultacijos internetiniam priemonėm ir iš tiesų sumažintų bendras išlaidas, tai leistų geriau pasinaudoti, pasinaudoti šitais mechanizmais Europos piliečiams ir smulkiam vidutiniam verslui. Ačiū. Toliau dvi minutės, ponė Teresa Komodinikačia. Ačiū pirmininkė. Ši situacija yra tikras pavyzdys, kuris rodo, kad ES gali pasinaudoti piliečiam. Per šitą reglamentą iš tiesų sprendžiame poreikis piliečių ir, ir įmonių, kurie mano, kad neverta teikti ieškinių, jeigu jie yra tarp valstybinio pobūdžio, nes tai yra per brangu ir per ilgai trunka. Ir ši rekomendacija iš tiesų siekia išspręsti tas kliūtis, kurios trukdė pasinaudoti tom galimybėm galimybėm tarp valstybinių lygmenių. Kaip tik tai todėl e, mes siūlome mažinti išlaidas ir reglamentuoti bilinėjimuose tvarką, reglamentu siekiama sumažinti išlaidas, mažinti biurokratizmą, kad piniginiai e, ieš, ieškiniai būtų nagrinėjami e, supaprastinta tvarka. Tai aišku būtų supaprastinė tvarka, bet nebūtų aukojamas teisingumas. Todėl mes suprantame, kad labai svarbu naudotis technologijom, tai, tai gali lemti ir tam tikrus procedūrinius teisinius aspektus užtikrinančius e, bilinėjimosi kokybę. Na, šita procedūra labai e, svarbi tiems, kas užsiema verslu internetu, tai apimtų ir, ir verslininkus, ir, e, ir vartotojus. Šita sistema už užtikrintų e, sparčią procedūrą, todėl svarbu, kad valstybės narės optimizuotų savo e, priemonės ir išteklius, kad procedūra iš tiesų būtų supaprastinta ir kad nebūtų nereikalingos biurokratijos. Taip pat norėčiau paraginti prekiautojus ir verslininkus, kurie kol kas nepasinaudojo e, komercinės skaitmeninės platformos privalumais. Raginu juos pagalvoti apie šitą reglamentą ir pagalvoti apie tai, kaip jie galėtų pasinaudoti bendros vidos rinkos potencialu. Ačiū, ponas Radevas, prieš prasidedant e, spontaniškų pasisakymų procedūrai. Ačiū, pirmininkė, komisijos narė, kolegos. Norėčiau pasveikinti pranešėją ir visus šešėlinius pranešėjus. Ačiū Jums už atliktą darbą rengę šitą pranešimą. Manau, kad e, supaprastinta mažų ieškinių e, procedūra viena, dar vienas žingsnis į priekį prieš dėgiant bendras taisyklės Europos teismų sistemoje. Viršutinė riba dabar yra 5000 eurų ir tai atitinka e, ekonominės realijas. Manau, kad tai leis geriau gyvendinti reglamentą Dabar e, labai daug e, smulkių vidutinių įmonių ir piliečių pasinaudos šitą galimybę. Tai, kad buvo įtraukti ieškiniai susiję su darbo teisė šį reglamentą, suteiks galimybę daugeliui žmonių. pasiekti teisingumo, nepriklausomai nuo to, kurioje ES vietoje jie yra. Dabar numatomos galimybės atsiskaityti internetu, e, taikyti supaprastintą raštišką procedūrą. Visa tai yra galimybės, kurios bus labai patrauklios smulkiam vidutiniam verslui. Tokiu būdu jis sutaupys ir e, jo, jo neapsunkins įvairūs reglamentai. Manau, šiuo reglamentu iš, išspręsime daugybę ieškinių e, paprasčiau ir manau, kad e, mažų sumų ieškinių procedūra bus plačiai naudojama valstybėse narėse. Hat nun Herr Notis Marias das Wort für eine Minute. Κυρία Πρόεδρε. Μας νότες Μαρία, ένα Pirmininkė, Šiandien kalbame apie labai svarbų pranešimą, kadangi kalbame apie procedūros sukūrimą, procedūros skirtos mažų, mažų sumų ieškiniams Europoje. Manau, turime iš tiesų eiti toliau, nes tai reiškia, kad skatintumėm tarp valstybinę priekybą, komerciją. Norėčiau užsiminti apie atlyginimų ir pensijų sistemą numatomą Um, trojkos uh, Graikoje ir rezultatas yra toks, kad uh, um, valstybė ir bankai gali kišti ranką į Graikijos piliečių kišenę. Ir uh, iš tiesų dabar vėl visas turtas patenka į kreditorių rankas. Norėčiau pabrėžti, kad mes ir toliau kovosime, kad mes atsikratytumėm e, primestų memorandų Graikijoje, kad, e, e, kad trojka nebevaldytų mūsų šalies. Panas Ivo Šoftas, šią minutę. Ačiū. Šis reglamentas pasirodė tinkamu laiku. Jis užtikrina prieigą prie teisingumo. Mūsų piliečiai neturi būti trukdomi, kai jie siekia teisingumo, o bylų nagrinėjimo išlaidos teismuose turi būti įperkamos. Taip pat ši kreipimosi į teismą teisė turi būti savaime suprantama. Atveju, kai darbdaviai nemoka atlyginimų ar nesumoka mokesčių už darbuotojus, taigi šiais atvejais taip pat e, situacija pasikeis. Be to bus įmanoma bilinėtis dėl interneto bylų. Ačiū dabar e, žodį suteiksiu komisijos nariai. Pone pirmininkė, šis kompromisas turi daug privalumų tiek gyventojams, tiek įmonėms sutrumpės nagrinė, bylų nagrinėjimo trukmė, sumažės išlaidos. Noriu padėkoti Jums už bendradarbiavimą, o po šiandienos diskusijų tikiuosi, kad Jūs balsuosite už šį kompromisą. Ačiū, ponia komisijos narė. Dabar žodis dar kartą poniai pranešėjai Lydijai Geringerde Udenberg. Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu padėkoti už nuostabius žodžius, vertinančius mano darbą. Džiaugiuosi, kad ši priemonė dėl ieškinių, dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrų bus naudinga. Likščiau buvusi procedūra nebuvo efektyvi, daugelis gyventojų su ja net nebuvo susipažinę, o jei ir žinojo, tai ši procedūra buvo labai brangi. Dažnai žmonės tiesiog numodavo ranką, sakydavo, kad e, nuostolius jie patyrė dėl savo naivumo, o dabar ypač pirkdami internete. Noriu, ponės ir ponai, paprašyti, kad paremtume, paremtumėte šią iniciatyvą. Teisės reikalų komitete buvo pritarta vienbalsiai šią iniciatyvą. Panašaus rezultato tikiuosi rytoj balsuojant. Ačiū. Dėkoju, ponia pranešėja. Diskusijos šio klausimo baigėsi.